So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, prašau galutinai susėsti vietas ir palengva pradėsime posėdį. Norėčiau pasveikinti Italijos delegacijos narius. Vittorio Prodi yra toje delegacijoje Nūkas yra šioje delega, dele, delegacijoje ir labai malonu, kad e, ir nūkai seka savo senelių pėdomis ir atranda kelią į parlamentą. Šiandien ypatingas svečias atvyko į mūsų komitetą. Tai Lietuvos sveikatos apsaugos ministras ponas Andriukaitis. Man labai džiugu, pasveikinti jūs ir išklausyti jūsų ketinimų pirmininkavimo laikotarpiu. Dabar, kad tik dar persimetė keliomis frazėmis, e, sužinojau, kad parlamentas jums daug ką reiškia asmeniškai, kadangi jūs susijęs asmeniais ryšiais jūsų šeimos ryšiais, o be to ir kalbant apie sveikatos politikos ateitį, reikėtų pasakyti, kad yra kai kurių svarbių klausimų, kuriuos reikės išspręsti. Dagmar Rotberent maždaug atvyko į posėdį, kuri atsakinga už medicinos prietaisų direktyvą. Taip pat yra ir kitų klausimų parlamente, kurie yra aptarinėjami šiuo klausimu. Taigi ilgai nekalbėsiu, iš karto suteikiu žodį jums, gerbiamas Andriukaitė. Prieš tai kalbėjome su Žemės ūkio ministru, aplinkosaugos ministru, jūs, sveikatos apsaugos ministras, mūsų svečias ir žodis jums. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento ir mūsų europiečių komiteto, aplinkos visuomenės sveikatos maisto saugos komiteto nariai, ponios ir ponai, draugai, kolegos. Ja, es ist eine große Ehre für mich. Und Man didžiusis malonumas ir didžiulė atsakomybė tenka šiandien pristatyti Lietuvos pirmininkavimo programą sveikatos apsaugos srityje. Prieš porą dienų man teko didžiulis malonumas pirmininkauti sveikatos ministrų neformaliame susitikime Vilniuje. Šio susitikimo metu buvo aptartos labai svarbios sveikatos apsaugos klausimas ES valstybėms. Pavyzdžiui, tokias kaip sveikatos apsaugos sistemų tvarumas, e, e, psichinė sveikata E, senyvo amžiaus žmonių ir taip pat e, tabako gaminių suvartojimas tenkantis jaunimui. Iš tiesų, valstybės narės tauko pasiekė pirmininkaujant Airijai, derintis dėl tabako gaminių direktyvos, mano, kad tai yra labai geras, gera pradžia. Lygiai taip pat ES valstybės narės išreiškė politinę valią, kad bendrai dirbti su Europos parlamentu, pirmininkaujant Lietuvai, įvairiausiomis sveikatos apsaugos temomis turi būti sėkmingas, ne tik tai baigiant aptarinėti tabako direktyvą. Visos ES valstybės tikisi, kad pirmininkaujant Lietuvai bus pasiekta pažangos ir kitose srityse, pavyzdžiui, klinikinių tyrimų, medicinos prietaisų arba Europos vaistų agentūros įnašų e, srityje. Labai svarbu pasiekti bendrojo sutarimo Europos vadovų tar, e, ministrų taryboje, ypač medicinių tyrimų srityje, tai galėtų atnešti daugiau pažangos aptarinėjant ir kitus teisės aktus. Šiandien aš pasisakau jūsų komitete ir jaučiu labai palankę tarybos energiją ir labai palankę darbo atmosferą ir taip pat e, esu apgoptas airijos optimizmo. O dabar pratęsiu angliškai. Aš norėčiau netramdyti savo emocijų šiame sutikime su jumis. Pasakysiu kodėl. Jūs e, susitinkate su devintąją pirmininkaujančią valstybę jūsų rinkiminės kadencijos metu. Ir jūs puikiai žinote, kokia yra bendra situacija, kokie yra sudėtingi yra teisėkuros aktų procesai. Viską tai išmanote puikiai ir sveikatos apsaugos srityje. Ir jūs ne pirmą kartą girdite tokius žodžius. Mūsų svarbiausi tikslai gali būti pasiekti tik tai bendradarbiaujant su Europos parlamentu. Citata. Tačiau šitie žodžiai man yra pasitvirtinę ir gyvenime. Ir lietuviams taip pat jie turi istorinę reikšmę. Mes perėmė savo pirmininkaujančią valstybę iš Airijos ir esame pirma Baltijos valstybė, kuri imasi tos sudėtingos atsakomybės. Tai patvirtino Lietuvai, Latvijai ir Estijai mūsų istoriją. Aš gimiau ir užaugau Sibiro stalinistėme gulage. Aš taip pat esu kilęs iš Lietuvos disidentų judėjimo ir puikiai suprantu, ką mano bendražygiams reiškė 1983 metais sausio 13 dieną parlamento priima rezoliucija, kurioje buvo išreikštas param, parama tų valstybių siekiui atgauti nepriklausomybę parlamentas atsiliepė į 45 Baltijos valstybių disidentų e, raginimą demokratiniam pasauliui panaikinti Molotovo-Ribbentropo pakto e, pasiekmes. Ir vienas iš tų signatarų buvo ir mano tėvas Alfonsas Andriukaitis. 1983 metais Sausio 13 išreiškė būtent tą, ką pasako frazė visi žmonės yra broliai odėje džiaugsmui. O dabar, Matijas, pirmininkė, norėčiau padovanoti Jums nedidelę e, knygą šiam komitetui apie tuos tą svarbų parlamento žingsnį ir norėčiau padėkoti Jums už tai. Norėčiau padėkoti ir išreikšti viltį, kad bendradarbiavimas su parlamentu išliks ir prasmingas, ir palankus, ir dinamiškas. Iš savo pačio, paties praktiko, kaip Lietuvos nepriklausomybės akto tik, e, signataro ir Jūsų Paleckio ir kaip e, parlamento nario. Puikiai suprantu, kad Europos parlamentas yra unikali, demokratiškai išrinkta atstovaujamoji institucijai. Man likimas lėmė būti Europos konvento nariu, kuris rengė Europos e, konstitucijos e, sutarties projektą. Ir šiame parlamente aš dirbau šiame pastate ir dabar jaučiuosi jame kaip namuose. parlamento nariai šia, šio, šiame konvente labai nuožmiai gynė daugiau demokratijos, daugiau Europos principą ir siekia, kad naujoje konstitucijoje būtų įteisinti veiksmingesni mechanizmai, kurie leistų išspręsti sudingiausius klausimus, be kita ko ir sveikatos apsaugos sityje. Ir todėl buvo kalbama apie aukščiausio lygio indikatorių įteisinimą sveikatos apsaugos srityje ir tai atsispinti Lisabonos sutartyje. Ir dabar stovėdamas čia priešais jūs, jūsų komitete, aš puikiai suprantu, kaip svarbu buvo ir išlieka dirbti kart, kaip partneriams ir siekti bendrų tikslų. Jūsų pasiekimai, dirbant kartu su Airija, rengiant daugiametę finansinę programą, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio, žuvininkystės reformą, Erasmus, Life, Horizontas 2020 leidžia mums bendradarbiauti e, nuosekliai ir užtikrinti dinamišką, pas, pastovų pažangos procesą. E, Visą tai labai svarbu užtikrinant e, Europos piliečių sveikatą. Ir tai leidžia mums tikėtis, kad būt, taip pat sėkmingai bus dirbama ir kitoje kadencijoje. Prioritetas sveikatos politikos rytyje tai tarybų išvadų dėl modernių, atvirų ir tvarių sveikatos sistemų parengimas ir patvirtinimas. Norėčiau pabrėžti, kad pagal sveikatos visose politikos srityse principus sveikatos sistemos turėtų būti suprantamas kur kas plačiau - vertybinė, politinė, ekonominė ir socialinė prasme, nei vien tik kaip sveikatos priežiūros paslaugų sistemos. Pažymėtina, kad sveikata yra labai svarbus ekonomikos augimo ir inovacijų veiksnys. Sveikatos reformas įtraukiamas į nacionalinės reformų programas o rodikliai į Europos semestrą. Todėl šiam sektoriui turi būti skiriamas deramas dėmesys ir derama finansinė parama, įskaitant ES struktūrinių fondų lėšas. Sveikatos sistemų politika yra nauja erdvė ES ir naujos gaulimybės ES piliečiams, kurios neturi būti prarastos. Europos parlamento dalyvavimas šiame procese ir galimybė keistis idėjomis, ieškant sveikatos politikos sprendimų, leis veiksmingiau pasinaudoti ir panaudoti šias naujas galimybės. Labai kvieščiau gerbiamus komiteto narius dalyvauti lapkričio 19-20 dienomis Vilniuje vyksiančiame sveikatos forume kuris vadinasi tvarios sveikatos sistemos darniam Europos vystimuisi. Mes ten galėtumėm nagrinėti daugelį problemų ir medici, klinikinių tyrimų, ir medicininių prietaisų, ir, ir e, farmacinių dalykų, ir bendravimo per sienas, ir daugelį dalykų aptarti. Tai gera platforma diskusijoms. Šiais metais baigėsi ES sveikatos politikos strategija, todėl turime kartu ieškoti naujų strategijų, būdų ir priemonių, tarp jų ir teisėkuros, toliau formuoti ir stiprinti ES sveikatos politiką ir taip padėti kurti patikimą, augančią ir atvirą Europą. Dirbdami kartu taryboje pagal trijo Airijos, Lietuvos ir Graikijos pirmininkavimo programą ir su jumis Europos parlamente mes sieksime užtikrinti darbų testinumą ir kuo didesnės pažangos svarstant svarbiausius sveikatos teisės aktus - tabako, žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, medicinos prietaisų, farmakologinio budrumo mokesčių ir kitus. Dažnai kyla įvairios grėsmės ir už ES ribų, todėl vis aktualesni tampa bendri, koordinuoti ES veiksmai bei viena pozicija pasauliniu mastu. Tokios ES politikos tikslingumą patvirtina ir sėkmingo tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžiai, kaip antai ES ir jos valstybių narių pasirašyta ir ratifikuota Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija. Pirmas tokio pobūdžio tarptautinis sveikatos ryties susitarimas. ES turėtų tapti lyderė įgyvendinant šią konvenciją. Tai pasiekti padėtų ir naujai svarstoma tabako direktyva, dėl kurios Airijos pirmininkavimo metu pasiektas bendras požiūris ir labai tikimasi to paties ir iš Europos parlamento. Sutarimas dėl šios direktyvos pirmojų svarstymų labai svarbus siekiant pažaboti į šį ypač žalingą ES piliečių sveikatai rizikos veiksnį ir užkirsti kelią jaunimui pradėti rūkyti. Sveikatos interesų svarbą labai supranta ir palaiko nevyriausybinės organizacijos ir europiečiai rinkėjai. Tikimės, kad tai įvertins ir Europos parlamento nariai, ką parodė ir puikus vakarykštis balsavimas šiame komitete. Aš noriu padėkoti visam komitetui už šį puikų balsavimą. Ir taip pat padėkoti pranešėjai Lindai už puikų darbą. Aš noriu pagirti komiteto narių išskirtinį pasišventimą komitetui užtikrinant, kad piliečių interesai būtų atspindėti atitinkamuose teisės aktuose. Ir tikiuosi, kad mes dirbdami kartu su komiteto pirmininku Matijas, su pranešėja Linda, su Glenis dėl klinikinių tyrimų, su Dagmar ir Peter Lyze dėl medicinos prietaisų ir visais jumis konstruktyviai spręsime sveikatos klausimus ir sieksim dar efektyvesnės sveikatos politikos ES. Aš noriu būti atviras Aš čia atvažiavau klausyti, pasikeisti nuomonėmis, išgirsti, atsakyti į klausimus, matyti šitą dialogo atmosferą ir pasakyti, jog noriu būti aktyvus, atsakingas ir veiklus šitam pusmetyje. Mes juk turime iš esmės tik keturis mėnesius efektyvaus darbo, nes vienas mėno yra atostogos. Žinoma, atostogos yra jūsų europarlamentarų sveikatos resursas, nes kitais metais rinkimams jums sveikatos tikrai reikia. Bet tada keturi mėnesiai darbo turi būti kartu. Ir aš pasiryžęs kartu su jumis dirbti. Aš jaučiu, kad visos 28 šalis tam toj neformalioj taryboj supranta, Kaip svarbus šis pirmininkavimo laikotarpis, nes kiti metai yra labai sudėtingos politinės darbo tvarkės metai. Todėl mes turime čia padaryti viską, kas įmanoma, kad pasiekti progreso, kad pasiekti dalykų ir klinikiniuose tyrimuose, ir medicininių prietaisų srityje, ir kitose dalykuose. Bet aš negalėsiu pasiekti tuo be 28-7 šalių narių ministrų be jūsų komiteto, be bendro kontakto ir be formalių ir neformalių susitikimų. Taigi dėkoju ir laukiu jūsų klausimų. Ja, ich bin seit zwei Taip, e, aš 2000, nuo 2012 metų sausio mėnesio esu pirmininkas šio komiteto ir galiu pasakyti, man paliko įspūdį jūsų kalba. Ne tik e, dalykinė prasme, kaip jūs pristatėte tas temas, tą darbą, kuris mūsų laukia, bet mane tikrai palėtė ta jūsų asmeninė istorija ir kaip jinai yra susijusi su Europos, su Europos Sąjunga ir kad jūs pats suprantate, asmeniškai suprantate Europos idėją tikrai ta Europos idėja yra žavus projektas, bet tai yra taip pat ne tik istorijos projektas, tai yra ir ateities projektas, ypač e, tai yra susijęs su žmo, žmonių sveikata. Tikrai ačiū už jūsų pristatymą, šita kalba yra tikrai vykusi. Retai, kada tenka išgirsti tokią kalbą Europos parlamente. Dėkoju. Dabar pradėsime klausimų e, raundą. Pirmiausia pasisakys koordinatoriai, pirmasis pasisakys Peter Lyzė, jis yra EPP e, frakcijos koordinatorius ir paskui e, kalbės kolegė Linda McEwen. Dėkoju, ponė ministrė. Tai buvo tikrai labai gražus prisistatymas, gyva kalba ir man atrodo, kad mums visiems užteks energijos uh, E, tęsti darbą ties svarb, svarbiais e, teisės aktais sveikatos apsaugos srityje. E, tabako direktyva yra labai svarbus dokumentas. Toliau taip pat medicininiai tyrimai yra labai svarbus aspektas. Mums kyla tam tikras rūpestis dėl to, kad tarybai yra sunku turėti kažkokią tai poziciją. E, Ir todėl manau, kad reikia pasakyti jūsų kolegoms, kad mums čia reikia nuveikti kažką šioje srityje. Mes, kadangi kitais metais mūsų laukia rinkimai, mums reikia iki uh, vasario ar kovo jau turėti kažkokį rezultatą tam, kad pasitarnautume e, savo piliečiams, kurie nori geresnės sveikatos apsaugos. Taigi mums reikia e, susitarimo, todėl norėčiau paprašyti e, jūsų, kad jūs visiems savo kolegoms e, pasakytumėte, kad dabar yra pats laikas dirbti ties šiuo klausimu, aktyviai dirbti, kad vėliausiai lapkritį galėtume e, prasi, pradėti e, dialogą, e, e po, pokalbius trialoge. Dėl in vitro e, diagnostikos, e, e, in vitro medicinių prietaisų diagnostikos, aš pats esu pranešėjęs šiuo klausimu, iš tiesų parlamentas yra suinteresuotas e, susitarimu dėl genetinių tyrimų, e, nes tai yra tyrimai, kurie galėtų pakeisti visą gyvenimą ir tokie ty, žmogaus gyvenimą ir tokie tyrimai negali būti taikomi kažkur rinkoje. Mums reikia mm, profesionalių medicininių konsultacijų šioje srityje. Aišku, valstybės narės turėtų būti atsakingos už šią sritį, bet mes turėtume turėti bent jau bendrus principus. Toliau e, kitas e, dalykas, aš jau E, paliečiau e, klinikinius tyrimus, in vitro diagnostiką e, ir genetinius tyrimus. Mums reiktų čia tam tikrų etinių nuostatų dėl šių dokumentų ir tai taip pat yra parašyta Helsinkio deklaracijoje. Jūs Jūs pats esate gydytojas ir tikriausiai žinote, kokią reikšmę turi Helsinkio deklaracija gydytojams visame pasaulyje. Todėl aš tikiuosi, kad e, mes ir toliau taryboje turėsime kažkokius e, susitarimus šią prasme. Toliau e, kitas e, esminis klausimas, lab, kalbant e, apie klinikinių tyrimų direktyvą, yra labai svarbus principas. kad e, yra labai svarbu, kad būtų priimtas šitas reglamentas, todėl aš norėčiau, kad jūs e, labai tiksliai išanagrinėtumėte šitą, šitą, šitą klinikinių tyrimų dokumentą, kad išanalizuotumėte, ką galime daryti ir ko negalime daryti šioje srityje. Dėkoju Peter Lyze, toliau e, ponė Linda McKevin, ji, yra, ne, ji nėra koordinatorė socialistų frakcijos, bet ji yra pranešėja tabakų, e, tabako, dėl tabako direktyvos ir taip pat ji e, išmano ir apie e, farmakologinį budrumą. Taip. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas ministrė labai įdomi jūsų kalba, jinai man padarė labai didelį įspūdį. Labai svarbu šiais laikais, kai yra nemažai pesimizmo mūsų žmonių tarpe, priminti jiems, kokia yra Europos istorija. Dabar mes pirmą kartą turime Europą, demokratinę Europą. E, mes kartais būdami tokie pesimistai užmirštame, kaip, kiek daug esame pasiekę. Šią vasarą renksimės rinkimams, bet pagalvokime iš tiesų visi, kiek daug gero Europą yra nuveikusi žmonių labui ir jūsų gyvenimo istorija tą paliudyja. O dabar grįžkime prie kasdieninių rūpešių ir kasdieninių mūsų užsiemimų. Mes sustikome prieš šį posėdį. Man buvo labai malonu išgirsti, kad jūs esat tvirtai pasiryžęs, kad dėl tabako direktyvos e, bus, jūs tikitės, kad bus pasiektas e, susitik, sustarimas su parlamentu, tarybos pozicija jau aiški, parlamentas rugsėjo mėnesį plenarinėje sesijoje balsuos dėl šios direktyvos ir tada tikimės, kad galės prasidėti dėrybos tarp tarybos ir Europos ir tikimės, kad jų rezultatas bus naudingas visiems Europos piliečiams. Aš E, pritarčiau tam, ką sakė Pytė Lyzė. Mes prieš du mėnesius balsavome savo komitete dėl klinikinių tyrimų. Mums reikia pasiekti susitarimo dėl klinikinių tyrimų, tas reikalinga ne tik pacientam, tas reikalinga ir tam, kad moksliniai tyrimai šioje srityje ne, neapmirtų, kad jie ir toliau vyktų. Tikimės, kad jum pavyks e, per Lietuvos pirmininkavimą pasiekti pažangos klinikinių tyrimų srityje. Gal jūs išsamei e, pakomentuotumėte tą. Toliau mokesčiai ir farmakologinis budrumas. Aš buvau pranešėję šio klausimu prieš dviejus metus. Manau, kad dėl šio klausimo, kad šio klausimu irgi galėsime pakankamai greitai susitarti. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas ponė Panova. Dėkui, ponė e, pirmininkė, dėkui gerbiamas ministrė už kalbą, jinai labai įspūdinga. Mes e, per šią savo kadenciją susitikome su nemažai ministrų, bet jūs iš tiesų esate išskirtinis ministras. Labai džiaugiamės, kad atvykote pas mus ne tik pasidalinti apie Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, bet kad ir papasakojote mums savo gyvenimo istoriją. Aš Aš esu irgi atsakinga už vieną e, medicininę temą Ir nežiūrint to, kad komisija pakeitė savo pradinį pasiūlymą, stengdamasi, kad jis atitiktų parlamento pasiūlymą, mes e, ne, nematome kol kas pažangos taryboje. Čia nacionalinės institucijos turėtų e, turėti e, daugiau skaidrumo, kai mes kalbame apie vaistų kainų nustatymą ir apie vaistų kainų kompensavimą. Tikiuosi, kad šis klausimas taip pat bus įtrauktas į Lietuvos pirmininkavimo prioritėtų sąrašą. Labai norėčiau išgirsti, kokia jūsų nuomonė apie šį klausimą ir, ir kaip jūs galėtumėt paspartinti šio klausimo nagrinėjimą taryboje. Thank you. Thank you dėkoju. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote tabako kontrolės pagrindų konvenciją. Ir mm, mes savo darbe turėtume uh, Mm, remti šią konvenciją, reikalauti kuo griežtesnių bendravimo su lobistais sąlygų nustatymo. Ir čia man kyla klausimas, kaip pasiekti, kad taryba e, reikalautų, kad visos valstybės narės, kurios taryboje svarsto šį klausimą, tą darytų labai skaidriai. Mes komitete balsavome dėl 75 procentų, o taryba sutarė dėl 65 procentų. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl kai kurios valstybės narės nepritarė tam 75 procentų dydžiui, e, ką siūlė komisija? ir kodėl nenorima uždrausti tų lieknų cigarečių, plonų cigarečių kur to priežastis. Toliau klinikiniai tyrimai. Čia labai svarbu užtikrinti skaidrumą. Yra įrodymų, istorinių įrodymų, kad negal, galimybė negauti, kad tai, kad negaunama klinikinių tyrimų ataskaitų, gali padaryti didelę žalą. Taigi, ką Jūs galvojate apie klinikinių tyrimų ataskaitų? skaidrumo, atvirumo svarbą. Toliau, alkoholis. Prieš keletą metų komisija yra paskelbusi alkoholio, e, kovos su alkoholiu strategiją. Ką jūs galvojate apie alkoholio problemų sprendimą? Ar numatote tą įtraukti į savo pirmininkavimo prioritetus? Toliau, e, kalbant apie maisto ženklinimo teisės aktą, e, regis į jį neįtraukta alkoholio ženklinimo teisės E, sritis. Ką Jūs galvojate apie šį dalyką? Dėkuoju toliau Ana Rospach. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau kalbėti Danų kalbą. Sveikinu, ponė ministrė, atvykus jums, jūs į šį mūsų posėdį, kuriame netiek daug narių šiandien yra norėčiau jūs e, paraginti e, nuolat atvykti į mūsų komitetą, nesvarbu, kiek narių čia yra. E, buvo tikrai puiku išgirsti jūsų kalbą, tokią asmeninę kalbą. Ir aš norėčiau išreikšti savo viltį, kad mes kiek įmanoma greičiau susitartume dėl TBC, dėl tuberkuliozės. Deja, šiai problemai skiriama per mažai dėmesio Europoje per valandą, e, kas valandą numiršta septyni žmonės Europoje nuo tuberkuliozės. Tai yra tikrai brangi problema. Yra kelios valstybės narės, kurios e, priklauso tai labiausiai paliestai šios lygos grupiai, e, taip bent jau sako pasaulio sveikatos organizacija. Ir gydant tuberkuliozę, gydimo sėkmingumas E, yra žymiai didesnis negu Konge, negu Rumunijoje. Nes, pavyzdžiui, Konge e, pacientai turi tikimybę 50 procentų ar 50 procentų, ar jie mirs, ar išgyvens, o Rumunijoje tik 20 procentų yra galimybė išgyventi. Dauguma e, pacientų no, nori patys save gydyti, e, renka informaciją internete, internete ir paskui per vėlai kreipiasi į gydytojus. Iš tiesų tai yra labai rimta problema, kuri vis auga, vis didėja ir e, mes gegužės mėnesį E, pareng, pasiuntėme atitinkamą raštą dėl šios problemos klausimą, bet kol kas ne, negavome jokio atsakymo. Aš tikiuosi, kad jūs per savo pirmininkavimą į tai sureaguosite. Aš tikiuosi, kad jūs suvoksite, kad tai yra tikrai rimta problema ir kad reikia kažką daryti. Būtų labai svarbu sužinoti, kokie būtų jūsų reakcija. Ar šio, ši problema galėtų būti jūsų prioritetas per jūsų pirmininkavimo laikotarpį. Toliau atsparumas antibiotikams. E, kita svarbi problema, bet ji taip pat yra susijusi su, ir su tuberkulioze tam tikrą prasme, nes e, yra vis daugiau lygų, e, kurie, kurias sunku gydyti būtent dėl, tos, dėl to atsparumo medikamentams. Jau būtų labai svarbu, kiek įmanoma greičiau e, vykdyti mokslinius tyrimus, kad būtų atrasti nauji vaistai. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima spręsti šią problemą, ar jūs norite įtraukti e, šią problemą į savo darbo tvarkę, nes kalbant apie visuomenės veikatą, iš, iš tiesų būtų geriau, ge, ge, gerai, kad ES valstybės narės pasikeistų gerąją patirtimi tarpusavyje ir kad e, kovotų su šia lyga. Dabar pasisakys ponas Justas Paleckis. Danke, Herr Vorsitzende. <clears throat> E, e, jūs, ministrė, neįprastai ir puikiai prisistatėt. Todėl kolegos nenusteps, jeigu aš pasakysiu, kad pagal visuomenės apklausas jūs esat populiariausias ministras Lietuvoje. Bet populiariausias ne dėl kalbų, o dėl darbų. Jūs pradėjot labai sunkę sveikatos apsaugos reformą, kurią labai palaiko žmonės, kurioje be kita ko siekiama užtikrinti deramą medicininį aptarnavimą nepasiturintiems žmonėms ir dėl to be abejo yra didžiulis kartu suinteresuotų grupių e, polimas prieš jūs. Na ir aš norėčiau paklausti, e, aišku, nėra bendros e, sveikatos apsaugos politikos europinės ir artimiausių metų nebus, bet ką Lietuva pirmininkavimo metu galėtų padaryti, kad ir kitos ES šalis daugiau dėmesio skirtų medicininiam aptarnavimui na, žemas ir vidutinės paėmas gaunančių žmonių. Ir antras trumpas klausimas. E, iš daugelio naujųjų ES šalių, jų tarpe iš Lietuvos, daug jaunų talentingų gydytojų emigravo, persikėlė į turtingesnės šalis. Ir to šalis patiria brain drain, pradeda trūkti E, kvalifikuotų medikų. Vėlgi, ką galėtų Lietuva padaryti, kad stabdyti tą tendenciją ir padėtom šalim. Ačiū. Vielen Dank. Vittorio Prodi. Dėkuoju Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Eh, grazie. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ministrė, kad atvykote į susitikimą su mumis ir kalbėjote ir be kitako apie žmogaus teises. Jūs paminėjote faktus iš savo asmeninės biografijos, iš savo šeimos patirties ir už tai aš norėčiau Jums padėkoti ir tiesiog pasidžiaugti, kad Jūs pasidalintumėte šią informaciją su mumis. Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs tvirtai laikote savo pozicijos. Jūs sakote, kad labai svarbu apsaugoti žmogų tada, apsaugoti jo garbę tada, kai to jam labiausiai reikia. Būtent tą mintį aš norėčiau ypatingai išryškinti, kadangi jaučiausi, tarsi jūs kalbate ir man. Jūs kalbėjote apie psichinę sveikatą tai yra taip pat labai svarbi sritis, kurioje žmogus gali patirti labai didelę riziką ir čia yra keliami dideli lūkesčiai e, mediciniam aprūpinimui ir taip pat e, slaugai. Todėl tas aspektas turi atsispindėti ir mūsų sveikatos sistemose. Man patiko ir jūsų mintys apie tabako direktyvą ir, ir tai, kad jūs paminėjote visas rizikas, kurios yra susijusios su nikotino vartojimu, netgi nebūtinai rūkant. norėčiau pripažinti, kad labai daug, man daug nerimo kelia taip vadinamos elektroninės cigaretės. Kadangi tai yra tam tikro pobūdžio narkotikas, kuris yra įtraukiamas į organizmą netgi didesnėmis e, dozėmis. Tai kažkas panašu kaip intraveninė į intraveninę injekciją. Todėl aš čia matau dar didesnių grėsmių negu rūkime. Taigi šiai temai reikėtų skirti didesnio dėmesio. Kadangi iš tikrųjų iškyla didelių dozių suvartojimo kiekis. Norėjau kalbėti taip pat ir apie tuberkuliozę, tačiau apie tai jau kalbėjo mano problem, kolegos. Dėkuoju, panė Rodbėjant. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, jūs gyrė iš visų pusių. Aš tik norėčiau prisidėti prie tų pagiriamųjų žodžių. Buvo labai įdomu, netgi įdomiau klausytis jūsų negu kitų kolegų, kad jūs realiai pasakėte, kad laiko turite nedaug. Vakar kolegos jūsų išvardino ilgiausius temų katalogus. Tai buvo ambicingi, girtini tikslai, tačiau mes puikiai suprantame, kad likus keturiems mėnesiems ir penkiolikai dienų nedaug ką galėsite pasiekti, kadangi laiko yra iš tikrųjų mažai. Todėl labai malonu, kad jūs išvardinote svarbiausius prioritetus. Žinoma, kaip ir kitos, kit, kiti kolegos, norėčiau paminėti keletą uh, kitų temų, kurios nėra teisėkuros proceso dalis. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie psichinę sveikatą e, konferenciją. Tačiau kiti dalykai labai svarbu, kad būtų laikomasi teisėkos teisės aktų. Dokumente aš matau, kokios pažangos jūs ketinate siekti. Aš tiesiog nusišypsojau skaitydama šią dokumentą. Jūs labai sąžininkas ir tai man labai patinka. Pavyzdžiui, rašydamas apie tabaką, jūs nieko daugiau nepasakot, pasakote, kad tai yra labai svarbu. Kadangi jūs puikiai suprantate, jog bus labai sunku pasiekti rezultatų. Kalbant apie klinikinius tyrimus, jūs rašote, kad jūs norėtumėte significant pažangos, esminės pažangos. O ten, kur kalbate e, apie tad valstybinės sveikatos paslaugas, jūs sakote, bandys. Kaip? Jūs sakote, sieksime pažangos. Kai kur sakote, jūs norite kuo geresnės pažangos. Žinoma, skaitant apie šitas temas, skirtumas yra esminis. Todėl norėčiau jūsų paklausti. Aiškiai, konkrečiai, kad jūs atvarai atsakytumėte. Kaip jūs, ką gali darbo grupėje aptardama medicinės pietaisų direktyvą pasiekti? Aš žinau, kiek straipsnių šitą darbo grupę jau išnagrinėjo. Ar jūs tikrai galvojate, kad iki metų pabaigos, spalių, lapkričio mėnesių, sugebėsite pateikti šitą klausimą intensyviems trilogams ir aptarti jį? Kolega Lyze ir aš, mes turime daug patirties e, rengdami dokumentus ir apskritai dirbdami su pacientais. Todėl neturime būti naivus. Kokie kokią paramą jūs gausite siekdami pateikti į rinką tam tikrus prietaisus. Jūs negalėtumėte mums kol kas pasakyti jokių niuansų, kokią formą jūs norite pasiūlyti tos prietaisus į rinką. Tačiau aš klausiu tik tai apie terminus. Kada galėsime prieiti prie detalių? Kada aš, kada kolega Lyze jau galėsime su darbo grupės atstovais kalbėti apie atskiras straipsnių nuostatas. Ir šiuo klausimu tikėčiausi labai aiškaus atsakymą. Dėkoju Dagmarai Rodberent. Dar noriu pasisakyti du kalbėtojai. Pirmiausia, žodžiu sėksiu Radviliai Morkūnaitai. Ačiū pirmininkė. Sveikinu ministrą jūs šiandieną čia. Tikrai nekasdieninis prisistatymas ir, ir, ir labai dėkui už tos prioritetus, kuriuos jūs išvardinot. E, reaguojant į, į kolegos pasisakymą iš Lietuvos dėl sveikatos reformos pertvarkos, tai turbūt nėra vienos nuomonės, yra E, kelios nuomonės ir nemanau, kad bandant e, apriboti privatų sektorių pavykstų išspręsti kažkokių e, na, problemų susijusių su žmonėmis turinčiais mažesnės pajamas, bet tai yra vidiniai reikalai ir vidinės diskusijos. Tačiau norėčiau paklausti jūsų dėl kitų dalykų, kuriuos mes dažnai paliečiam čia Europos parlamente, tačiau iki kažkokių labai apčiopiamų rezultatų neprieiname. Tai viena vertus dėl sveikatinimo programų kalbant apie sveikat, sveikatos raštingumą. Galbūt jūs turite kažkokių planų, minčių kelti šitą klausimą pirmininkavimo metu arba, arba jaučiate uh, tam tikrus judesius iš Europos komisijos ar, ar kalbant su kitų šalių kolegomis, tai yra kaip didinti sveikatos raštingumą, kaip e, rengti atitinkamas programas, kad ypatingai galbūt mokyklose jauni žmonės e, nuo, nuo jaunų dienų e, gautų kuo daugiau žinių, kaip rūpintis savo sveikatą. Ir kitas klausimas susijęs su, sakyčiau, tokiu gana opia problema, tai yra neurodegeneracinės lygos Alzheimeris, Parkinsonas, e, tikrai e, Horizonto 2020 e, kontekste ir kalbant apie mokslinius tyrimus, mes nemažai čia diskutavom parlamente ir priemėm atitinkamas nuostatas dėl didesnio finansavimo šitų lygų tyrimams ir galbūt galėtumėt pakomentuoti šitą klausimą, kaip matosi iš tarybos varpinės. Tai dar sik dėkui ir sėkmės mums. Vielen Dank. Und als nächstes erhält Dėkoju toliau kolega, kolega Potsan e, iš naujos valstybės narės Kroatijos. E, tai, man atrodo, jūsų pirmas pasisakymas šiame komitete, prašau. E, taip, ponė pirmininkė, jūs teisus. Dėkoju už suteiktą žodį. Dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Mane maloniai nustebino jūsų ambicijos, jūsų kalba buvo labai emocionali. Norėčiau padėkoti už Lietuvos pirmininkavimo prioritėtų pristatymą. Norėčiau uh, grįžti prie kai kurių klausimų, kuriuos kolegos paminėjo ir kurie Kroatijai yra labai svarbus. Mums uh, prisijungus, įstojus į Europos Sąjungą, kai kurie mūsų piliečiai pradeda bijoti, kad kvalifikuoti Kroatijos daktarai, ypač seselės, ne tik daktarai, bet ir kitas medicinis personalas, ypač medicinos seseris gali uh, persikelti gyventi į kitas sudėtingesnės ES šalis ir norėčiau jūsų paklausti, ar Lietuvoje buvo panašus dalykai, panašios tendencijos, kai Lietuva įstojo Europos Sąjungo. Toliau, e-health, elektroninės sveikatos veiksmų programa. Čia yra pasiekta nemažos pažangos Ypač 11 metais ta pažanga buvo padaryta, bet išlieka dar nemažai problemų elektroninės sveikatos srityje. Turėtume iš šios sistemos stengtis gauti maksimalę naudą. Dėja, kol kas ne visos valstybės narės yra perkelę šios teisės aktus į savo nacionalinę teisę. ne visuomet vykdoma tinkama stebėsena. Manau, kad sveikatos paslaugų kokybės gerinimą turi lydėti ir teisės aktų pakeitimai. Dabar suteiksiu žodį ministrui atsakyti klausimus. klausimus. Aš turbūt turėčiau pradėti nuo kiekvieno klausimo, kurį pateikėte, nes visi klausimų neišpasakytai svarbus, sąžiningi ir atviri. Ir galbūt aš pradėčiau nuo klausimo Peterio Lyzės, su kuria mes buvom tik susitikę. Ir šis klausimas buvo kaip ir truputį susijęs su Rot Berend klausimu. Ir turbūt aplamai su klausimais, ką mes turėtumėm daryti, kad keturių mėnesių laikotarpis būtų darbingesnis, vaisingesnis ir realesnis. Iš ties, mes turėjom neformalią tarybą. Ir toj neformalioj tarybai patikėkit manim, ministrai išsakė tokį lūkestį, kad jeigu Airijos laikotarpiu buvo kaip ir bendro požiūrio pasiekimas tabako direktyvoje, sakyti, tokia jau astafetė, ką Lietuva įneš papildomo savo tarybos laikotarpiu. Ir mes sakėm, kad jeigu yra valia 28, tai papildomo galėtų būti pasirinktinai pagalvokim, klinikiniai tyrimai, ar medicinos prietaisai ir diagnostikos prietaisai in vitro. Pamėginkim kartu sažiningai atsakyti, kadangi medici, klinikiniuose tyrimuose yra lyg ir nedaug, kaip sakyti, ginčių, kurios būtų galima su, su, su, sudėlioti, žinant, techninę klausimo dalį. Medicininiuose, tyrimo, e, e, medicininiuose prietaisuose techninio darbo yra daug, bet parlamentas vienbalsiai yra pasisakęs ir čia yra jau mūsų vėlavimo tarybos problema. Gal todėl aš susitikdamas su Peterio Lyze ir sakiau, kas mums svarbu, pradėkim nuo darbo grupių tvarkaraščio Toliau pamėginkime, duok, visi Europos parlamento nariai juk turite tiesioginį kontaktą su savo vyriausybėmis. Galima išnaudoti formalius ir neformalius ryšius. Aš pasiryžęs tarti su visais 28 kolegomis, 27 kolegomis ir aptarti ir pasakyti, kad taip, proveržiai yra reikalingi. Motyvų čia yra labai daug. Dėl klinikinių tyrimų motyvų daug. Ir pradedant tuo, kad tai reikalinga pacientams, ir pradedant tuo, kad tai reikalinga mokslui, ir pradedant tuo, kad tai reikalinga investicijoms ir inovacijoms, ir to, kad Europai reikia konkurencingumo, visiškai aiškios aktualijos, kurios mus visus liečia. Vadinasi, tam kontekste taryba liktai sutiko, kad Lietuvos įnašas ar į klinikinių tyrimų ėjimą link General Approach taryboje, ar pastumėti e, procesus medicinėse prietaisuose ir diagnostikos in vitro, yra lik toks politinės valios komponentas. Todėl aš negaliu kitaip prašyti Tai būtų nesažininga raporte rašyti, e, sakyti, ne, nežinant, kad mes turėsime, kad daug kas ne mano rankose, o bendram. Bet tikslas aiškus - darbo grupių grafikai, ekspertų pritraukimas, diskusijos su, su, su, su, su, su Europos tarybos e, oficialiais pareigūnais, kad eiti talką žiūrėti, kaip išdėstyti darbo atvarkę per rugsėjį spalį, kur pritraukti ekspertų ir atašė ir, ir, ir, ir diskutuoti koreperų lygyje, kad mes tikrai padarytumėm realiai, gautumėm atsakymą į realų grafiką. Aš pasiryžęs jau Pasakiau gerbiamam Peteriui, kad aš pasiryžęs reaguoti į jūsų įteiktus, įteiktą pasiūlymų paketą ir mėginti dabar būti šitą politinę valią tarp šalių narių ministrų. Bet e, taigi, jeigu diskutuoti dabar dėl to, ar lapkritį yra įmanoma pasiekti, pamėginkime susitikti tarpiniuose mūsų kontaktuose. Aš galėčiau referuoti apie pažangą jau rugsėjo mėnesio pabaigoj ar spalio pradžioj, realiai. Aš esu chirurgas ir esu įpratęs į konkretų darbą. Esu ir istorikas. Todėl žinau, ką reiškia bus bėda, jeigu mes kalbėsim nerealiai. Jeigu, jeigu ne, Airijos pirmininkavime pažangos padaryta, tačiau dabar reikia pamėginti pažiūrėti, kaip tai sažiningai padaryti. Todėl dialogas su jumis, kontaktas, kontaktas ir, ir, ir, ir galimybė sukurti darbinį tinklą ir realią darbo tvarkę, perdėliojant, ir po to pasižiūrint tarpiniuose susitikimuose, kur mes esame išsikeliant tarpinės užduotis rugsėjo mėnesį, tarpinė užduotis spalio mėnesį, pažiūrėti, kur mes judam. Ir tada galbūt įkvėpti ir kitų šalių vyriausybės, kad judėti į priekį, žinant, kad to visiems reikia. Tai aš kažkaip pamėginau atsakydamas į Peterio Lyzijos klausimo kontekstą truputį reaguoti ir Rot Berent, e, kaip sakyti, e, tokią visiškai atvirą opiniją, kad mes turim būti sažiningi. Prieš tai nes yra tik keturi mėnesiai realaus darbo. Neabejotinai. E, Linda pabrėžė iš ties tabako direktyvos aspektus. Aš e, tikrai esu iš tų, kurie norėtų pritarti gerbiamą šliterio pasakytai pozicijai dėl atvirumo ir dėl tų lobistinių dalykų skaidraus pristatymo pagaliau. Kad tabakas žudo, aišku, kiekvienam. Kai man sako, kad nėra moksliškai įrodytų tyrimų ten dėl elektroninių cigarečių, aš suprantu pats kaip daktaras, kad čia tik tai einama nuo problemos. Mano klausimas, ar rūkimas yra sveiko gyvenimo stilius, ar tai yra sveikata, tas klausimas nuginkluoja, nėra argumentų. E, tai todėl, kalbant apie konvencinę direktyvos E, kaip sakyti, e, e, pastangas trialogo ir kad mes galėtumėm gruodžio mėnesį finalizuoti direktyvą, tai būtų išties rimtas darbas. Nes rūkimo žala yra tragiška. Tai yra didžiulė civilizacijos klaida, kai prieš 300 metų tabaką įtraukė į legalią produkciją šitas absurdas tęsiasi iki šiol. Dovanokit, čia mano asmeninė kaip gydytojo ir istoriko pozicija. Aš suprantu, kad šalis narės turi skirtingus požiūrį dėl ekonominių, dėl, dėl darbo vietų, dėl pramonės, dėl to. Deja, mes puikiai suprantame, koks yra, e, kaip sakyti, e, argumentų paketas Ir šitas argumentų paketas saisto tarybą. Taryboje teks ieškoti, e, kaip ir buvo rastas kompromisas ir turbūt teks žiūrėti į priekį. Tačiau manau, kad trialogas mūsų turėtų būti labai atkaklus, bet aš tikiu, aš visą laiką noriu priklausau prie tų, kurie sakydavo, I have a dream. Aš manau, kad mes privalom turėti šitą svajonę, kad šiam, šiam pusmetį finalizuoti tabako direktyvą. Ir, ir e, reikia pasakyti, kad dėl klinikinių tyrimų iš tiesų čia mes tikrai galėtumėm bent jau taryboje pasiekti general approach sakyti, kad mes galėtumėm, galėtumėm nu, pasakyti, kad taip yra vaisingas e, e, pirmininkavimo etapas. Suprantama, jeigu mes pasistumėtumėm medicininių prietaisų srityje, bet konkrečiai pagal mūsų užsibrėžtą darbuotoją, pagal nustatytus pasitarpinius tikslus. Rugsėjai įvertinam, spalį įvertinam, lapkritį žiūrim. Aš pasiryžęs dirbti ir būti kontakte visas 24 valandas, kadangi chirurgai darbo valandų neskaičiuoja. Aš jums sakau labai atvirai. Mes turime pasiekti šitą, mes turime energingai pasižiūrėti tą problemą, nes puikiai suprantame, Peteris teisų sakydamas, kad jeigu dabar nebusim padarę darbų, kitų pusmetis rinkimų, naujas parlamentas, nauja komisija ir taip toliau, gali nusikelti dar metams labai svarbus klausimai tiek dėl klinikinių tyrimų, tiek dėl medicinos prietaisų. Aš sažiningas. Mes kartu galim padaryti, kartu telkiant politinę valią. Tai kadangi Peterio ir Lindos ir, ir Dagmar klausimai buvo labai arti šitos legislatyvinės darbo tvarkės, kurioje mes visi, be kitko mes visi į ją esame įtraukti, čia negali būti e, atskiro žaidimo. Tai aš norėčiau tiesiog e, pasakyti, kad tie žodžiai siekti pažangos, tie žodžiai pasiekti rezultato, jie turėtų turėti realią prasme per mūsų nusibrieštus darbuotvarkės, tikslus tarpinius susitikimus ir pasakant, kokioj vietoje mes atsidursim spalio mėnesį. Klinikinių tyrimų kontekste, medicininių prietaisų kontekste, e, diagnostikos, diagnostikos prietaisų invirto kontekste, kad po to būtų galima pasakyti, taip, lapkritis, gruodis, taip, kažkas tai yra, jau galima apčiopiamai pasakyti, kurioje vietoje Lietuvos pirmininkavimo bus pridėtinė vertė. Mūsų laukia išvadų apibendrinimas dėl sveikatos sistemų tvarumo. Čia klausimus kėlė dėl sveikatos sistemos, ar tai dėl e, medikų emigracijos, ar tai sese, medicinos personalo išvažiavimo, ar tai kainų skirtingų, ar tai socialinio dempingo, kuris yra tarp sistemų. Visa tai įeina į darbuotvarkę sveikatos sistemų tvarumą. Ir mes negalim nematyti, kad šiandien šalių narių sistemos išgyvena labai skirtingas patirtis. Tačiau tarybos išvadų projektą mums teks apibendrinti. Štai kodėl mes net įtraukiam atskirą, žinoma, jį padarė mūsų sveikatos forumas, nevyriausybinių konferen... organizacijų konferencija Vilniuje kuriai norėtumėm pratesti tai, kas mes neformalioj taryboje pradėjom. Sveikatos sistemos tvarumo pasisakymė buvo daug keliama sunkių klausimų. Ir dėl e, e, medicininių preparatų kainodaros, ir dėl medicininius įrangos, e, e kaip sakyti, įsigijimo, ir dėl reutilizacijos. Daugelis sunkių klausimų. Ir mes sakėm, tvarkoj, tą toliau išvystom konferencijoje komisija pateiks savo išvadų, e, kaip sakyti, pozicijas. Ir tada mes galime mūsų taryboje jau siekti išvadų dėl sveikatos sistemų tvarumo. Tai juk labai svarbu, žiūrint į, daug, į, į finansinę perspektyvą, žiūrint į kitų metų sprendimus ir žiūrint, kaip mums, kaip mums kooperuotis kartu, nes juk nuo spalio mėnesio prasideda direktyvos įgyvendinimas cross-border E, e, e, kaip čia sakyti, bendravimo per sieną, paslaugų teikimo per sienas. O tai juk irgi susiję su finansiniais dalykais, žmogiškaisiais ištekliais, referencinių centrų kūrimu, informacijos keitimuose. Mes stovime prieš, prieš naujas aplinkybės, kurios sveikatos sistemos tvarumui darys įtakos. Todėl aš manau, kad, kad, kad toj toj, tam kontekste mokesčio dėl, ir dėl e, farmakologinio budrumo, jis irgi tam kontekste e, laikytinas kaip aspektas, kuris labai svarbus. Ir čia galbūt galima irgi būtų pasiekti pažangos taryboj, nes šis klausimas nėra toks kontroversiškas tarp šalių narių. Ir, ir, ir kalbant apie sveikatų sistemų tvarumą, šis instrumentas farmakologinio budrumo yra, yra kaip sakyti, mums reikalingas. E, tai aš apibendrinamas Peterio Lyzės, Lindos Makavan ir Dagmar Rut klausimus, dovanokit, aš juos taip su, su, sugrupavau, kad jie, nes jie susiriša į vieną bendrą darbuotvarkę, kurioj teks, teks dirbti ir užsiimti klausimų vadybą, kad mes galėtumėm gauti atsakymus. E, tai, tai e, reiškia, iš ties aš tikiu, kad mes bendradarbiaudami galime čia, kaip sakyti, užsibriežti tų norimų tikslų ir, e, ir taryba, manau, kad žiūrės pozityviai, bent jau, jau pasistumėjime klinikinių tyrimų ir, ir, ir, reiškia, ir medicinos prietaisų. Tabako direktyva čia jau yra, kaip sakyt, bendras reikalas. Tikėsimės gero Europos parlamento balsavimo rugsėjo mėnesį. Mes tikime, Mes manom, kad, kad tada gavus mandatą bus galima žiūrėti, kaip nes jau taryba lik savo namų darbus padarė. Trialogio kompromisų jau vienas, kaip sakyti, raundas galėtų būti, būti pradėtas po Europos parlamento rugsėjo mėnesio balsavimo. Iškeltas klausimas dėl, gerbiamas panovas, dėl, dėl e, skaidrumo ir, ir, ir, ir kainų, e, med, farmacinių e, medikamentų kainų nustatymo ir kainų kompensavimo. Šioje taryboje neformalioji už vakar panašų klausimą kėlė Belgijos sveikatos ministras ir buvo pamatyta pozicija šalių narių. Šalių narių nuomonės labai išsiskiria. Ir, e, e, sakykime, yra šalių, kurios mano, kad tai yra išimtinė nacionalinės teisės dalis ir nebėra, nėra reikalo kelti to klausimo. Ir tai šešios šalis. Yra šalių, kurios mano, kad tai galėtų būti nuomonių pasikeitimo ir, tarkim, kaip sakyti, bent jau klausimų iškelimo taryboje stadijoje. Europos komisija pasiūlė, kad, kad šitas klausimas būtų diskutuojamas aukštoj ekspertų grupiai. Ir mes sutikom, kad galbūt tai būtų visai neblogai aukštojo ekspertų grupė ir Europos komisijai vėlgi diskutuoti įvairius aspektus, nes būtent kol kas įmanoma tik tokia stadija, nes šalių narių nuomonės labai smarkiai išsiskiria. Jūs e, tai e, pa, pa, Ana Rosbach iškėlė tuberkuliozės klausimą. Taip, aš su liūdėsiu ir nerimu galiu pasakyti, kad mano nuomonė profilaktika, profilaktika, tuberkuliozė, ankstyva, išaiškinta ankstyvąją tuberkuliozę, dėja šlubuoja bent jau nemažoj daly šalių narių. Žinoma, jūs teisi, atsparumo tuberkuliozai problema susijusi su blogu gydimu. Todėl, kad nesilaikoma pasaulinės veikatos organizacijos kanonų ir gydoma, kaip sakyti, e, e, nevykusiai ir tada, kada naudojama, blogai naudojami antibiotikai, blogai naudojami medikamentai, kaip tik padeda prie to, kad išauga atsparumas e, e, tiems dalykams. Labai didelę problemą jūs palėtėt savygydą. Savygydą. Mes turime per Google ir kitur tiek prisiskaičiusių žmonių, kad jie daro išvadas, kurios yra mokslui priešingos. Mes turime judėjimą prieš vakcinaciją. Mes turime savygydos, kaip sakyti, galimybės. Ir čia manau, kad ES reikia mums kalbėti apie apie, kaip sakyti, tas visuomenės veikatos problemas ir ieškoti švietimo instrumentų, ieškoti keitimąsi gerąją praktiką, ieškoti diskusijų, kaip internetiniai erdvėjai vis tik siekti, kad nebūtų žmonės nedarytų šitokių dramatiškų klaidų. Nėra abejonės. Tuberkuliozė susijusi su alkoholizmu, su skurdu, su bėdom, kuriuose atsiduria žmonės, didelis socialiniai skirtumai. Ir mes turime didelių bėdų, kai alkoholizmas taip pat prisideda prie to, kad, kad jie nesilaiko gydimo kursų. Tai labai sudėtingos problemos. Ir mes jas norime kelti įvairiuose forumuose ir aš manau, kad, kad, kad šiuo atveju e, visuomenės veikatos kontekste tai e, šitą temą turbūt bus ne tik Lietuvos pirmininkavimo, ją, ją galime aktualizuoti ir, ir, ir ieškoti būdų. Man šiandien būtų labai sunku atsakyti, ar mes galėtumėm savo pirmininkavimo metu įtraukti visas temas į darbo atvarkę. Dienot, tai neįmanoma. Mes turim keturis mėnesius, bet, bet, bet, bet jūs keliat sažiningai labai svarbią problemą. Gerbimo Justo Paleckio pozicija dėl sveikatos paslaugų prieinamumo, priimtinumo ir tinkamumo standartų. Iš ties galime atsakyti, kad sveikatos sistemų tvarumas turi būti susijęs su efektyviais mechanizmais, bet jie turi užtikrinti žmogaus teisės. Sveikatos sistemas turi užtikrinti užtikrinti solidarumo grindžiamą, visuotinai prieinamą pirminę sveikatos priežiūrą ir kvalifikuotą medicinos pagalbą visiems, nepriklausomai nuo jo, turtingas ar neturtingas jis yra žmogus. Ir aišku, kad šiam kontekste, e, takyt, apibendrinant tarybos išvadą dėl sveikatos sistemo tvarumo, mes stengsimės išvadose pateikti atsakymus dėl neligybės sveikatos paslaugose, kuri yra nepriimtina, kurią turime išgyvendinti. Ir tam yra įvairių instrumentų. Manau, kad mūsų tarybos išvados tam kontekste turėtų būti, turėtų būti sakyti, svarbios. E, aš norėčiau paliesti ir Viktorijo podį klausimą dėl žmogaus teisų. Man kaip europiečiui, kaip konvento nariui, man labai svarbu, kad pagrindinių teisių hartija taptų teisiškai privaloma visoms šalims narėms. Taip iš tiesų, nors pasiekėm labai daug pažangos, Europos Sąjunga pasiekė neįtikėtinos pažangos. 1980 metais, 82 metais aš buvau areštuotas. Tada mes svajojom apie Europos Sąjungą. Šiandien aš esu, tai ir neįtikėtina, aš pirmininkauju <laughs> sveikatos tarybai. Vieno žmogaus gyvenime, vieno žmogaus gyvenime tokie pokyčiai. Ir tai yra susijęs su tuo, kad mes gynėm žmogaus teisės tada ir dabar turim ginti. Kova už žmogaus teisės turi vykti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Nes teisės darbe, teisės sveikatos sektoriui, teisės moksle, e, lyčių lygių galimybių problematika, e, tas pats mokėjimas už tą patį darbą sveikatos sektoriai, kur be paimsi. Tai yra kasdieniai reikalai sunkus, bet mes turime juos matyti. Ir mes turime už, už juos kovoti, mes turime pasakyti, kad Europos Sąjunga tai žmogaus teisų gerbiančių šalių sąjunga ir įgyvendinančių realiai. Čia pasiekta daug pažangos, tačiau žinoma, kaip sakyti, turime tam, tam kontekste tikrai judėti į priekį. Ir tam kontekste jūs iškėlėte elektroninių cigarečių. Man aišku, kad elektroninės cigaretės yra Toliau mėginimas tabako bizniui daryti biznį. Ir čia akivaizdu, čia galime reguliuoti, kad, bet tai yra mano asmeninė nuomonė. Ir tai galime sakyti, kad tai gali būti reguliuojama kaip medicininė prekė, kaip ten besakysite, bet priklausomybė nuo nikotino man, medikui, yra aišku kad tai yra priklausomybė. Ir mums tenka medikams labai daug dėti pastangų, kad įveikt šitą lygą. Mes turime užtikrinti. Jūs teisingai minit, pats baisiausias dabar dalykas - internetas, kuriame pardavinėjama laisvai. Man paskambino prieš mėnesį tėvas ir prašė pagalbos. Ir jis man parodė, ką jo vaikas atsisiuntinėja per internetinės parduotuvės kokias elektroninės cigaretės ir, ir, ir visą tai. Tai yra iššūkis. Mes tam ir esam čia, kad, kad kalbėti apie tą iššūkį ir neužsimerkti akių prieš tai ir iš ties matyti šitą, šitą pavojų ir skirti tam tikrai deramą dėmesį. Aš norėčiau sureaguoti ir į ir į gerbiamas Radvilės Markūnaitės klausimą dėl, dėl e, švietimo priemonių. Na, suprantama, tai aišku yra šalių narių kompetencijos problema ir, ir tenka pasakyti, kad švietimo programos įvairiose šalyse labai įvairiai yra taikomas, yra šalių tikrai didelės pažangos, yra šalių su gana didelė atsilikimu. Štai kodėl mes pasiūlėme, kad ko gero europinių lygių keitimasis gerąją praktiką yra būtinas instrumentas, jisai papildo, jis, į, kaip sakyti, jis papildo, jis gali padėti koordinuoti mums švietimo problemas. Sutikime, europinė europiniam lygyje žiniasklaidoje mes galėtumėm galvoti apie didesnę sveikatos švietimo e, įtaką e, e, mūsų jaunimui. Ir nacionalinėm lygyje mes turime iš tiesų, iš tiesų daug diskusijų su nacionaliniais transliuotojais ir su e, žiniasklaida, kaip vis tik švietimo, program, švietimo kaip sakyt, e, instrumentus įdėkti į, į žinyje, kad ta žinyje duotų, duotų rezultatą. Suprantama, tai Taip pat gerbiama Radvilė Markūnėte palėtė neurodegeneracinių e, e lygų, Alzheimerio ir kitų. Ta taryboje iškėlėm klausimą dėl suaugusių žmonių psichinės veikatos. Kaip žinote, Alzheimerio lyga, neurodegeneraciniai susirgymai be galo daug paliečia vyresniam žmonių. Nebejotinai, aš galiu pasakyti, net ir kombinuotos lygos tarkim, prieširdžių virpėjimas, komplikacija, embolijos įsmegenis, insultai ir po insultų išsivystantis de demenciniai ir degeneraciniai pokyčiai taip pat sukelia daug e, psichikos e, lygų. Ir dėl to mes ir paskyrėm psichikos lygų kon konferenciją Vilniuje, norėdami aptarti šitas problemas, norėdami aktualizuoti Ir galbūt tai bus ir sveikatos sistemų tvarumo kontekste kalbama apie tai, kiek, kokių reikia imtis priemonių, kad psichikos sveikatos iššūkius ES mėgintų įveikti. Juo labiau, kad kalbam ne tik apie medicininės priemonės, socialinės, e, dar tokių žmonių įtraukimo į bendruomenės, tokių žmonių įtraukimo į darbo jiems pritaikymo, darbo rinką, išsaugojimo jų, kaip sakyti, socialiai šiltoj aplinkoj, nes mes puikiai suprantame, kad jie yra rizikos grupė, kurie savižudybių procentas yra aukštas, depresijos, e, netekus darbo, netekus sumažėjus pensijoms, netekus pajamų. Tai yra baisios problemos, kurios čia visų ES šalių narių kontekste, taigi yra, jos egzistuoja. Mes turim jas spręsti, todėl mūsų konferencija psichikos sveikatos tema nagrinės ir nemedicininius aspektus, kurie reikalingi, nes sveikatos e, ministrai čia yra tie, kurie gali aiškiai pasakyti, tik tarp, tarp sektorinių instrumentų taikymas arba iš tikrųjų sveikata visose politikose. Tik toks atsakymas būtų, e, reiškia, kuris leistų spręsti psichikos e, negaliai ir lygas turinčių žmonių problemas. Čia ne tik ir ne tiek medicininė problema, čia ir problema apimanti plačius kitus e, sektorius. Ir tada Finansavimo mechanizmai, finansavimas įvairiuose sektoriuose, galintis būti nukreiptas į, į tokių žmonių padėties pagerinimą, jis yra labai svarbus. Gerbiame Borzan iš Horvatijos, sveikinam Jūs ir džiaugiamės, susitikome su komisaru jūsų deleguotų. Jis labai taikliai pasakė, koks Lietuvos būtų įnašas e, asmeninis į, į mūsų pir, pirmininkavimą, nes jam atitenka medicinos prietaisų portfelis. Tai mes pasakėm, kad taip, mes suprantam naujo komisaro aktyvumą ir norim būti <laughs> kartu ir sveikinam jūs. Iš ties, jūs paminėjote du aspektus dėl gydytojų ir medicinos personalo įstojusi Europos Sąjungą. Sakyčiau, kad ta problema egzistuoja, tačiau noriu tikrai tiesiog čia šitoj draugiškai aplinkoj pajakauti. Nepadarykim to, kaip gazdinom visus su Lenkų santechniku. Aš labai pergyvenau, kai 2004 prasidėjo referendumas dėl Europos konstitucijos Europai Ir kažkas sukūrė Lenkų santechniko įvaizdį, kuris atvažiuos į Prancūziją, užims visas darbo vietas ir taip toliau ir bus, bus baisu. Tai žinoma, tas yra, tas paveikė dalį žmonių. Bet aš noriu pasakyti, taip, yra tos problemos. Tačiau yra ir instrumentų, kaip tai spręsti. Suprantama. Mes turim patirties, galim dalintis tą patirtim ir, ir iš ties e, manau, kad ES mastų, kalbant apie sveikatos sistemų tvarumą, kalbant apie tai, kaip e, šalis narės patiria sunkumus, ypač kai jos už savo biudžeto mokesčių mokėtojų lėšas parengia specialistus ir po to jie išvažiuoja ir čia susidaro trūkumas. Šios problemos egzistuoja, tačiau jos tikrai nėra lemiančios ir gazdinančios. Aš manau, kad, kad e, Kroatija e, gali, kaip sakyti, e, gali žinoti, kad iš, mes ištiesėm jums patirties ranką Lietuvos atveju. Mes turėjome problemų, bet radome sprendimus. Tai aš paliečiau, atrodo, visus klaus, klausančius, dovanokit už mano atsakymus, kadangi noriu būti jūsų diskusijų partneriu, aš nežinau visų atsakymų. Man reikia jūsų paramos ir jūsų išminties ir jūsų patirties. Dėkuoju, ponė ministrė. Dėkuoju. Manau, kad jūs kaip tik atsakėte į visus klausimus. Ir iš tiesų irgi retai tai būna, e, kad žmogus prisipažįsta, kad kartais galbūt ir nėra to konkretaus atsakymo, bet jūs buvote tikrai labai išsamus, jūs pakomentavote visų mūsų kolegų pasisakymus ir klausimus, už tai jums norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti. Matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl buvo tik vienas klausimų atsakymų raundas o jums ir jūsų šaliai norėčiau palinkėti sėkmės ir ištvermės e, susitvarkant su šia užduotimi. Tikrai jums reiks labai daug jėgų ir galiu pasakyti, kad mūsų komitetas visuomet yra nusiteikęs kritiškai, e, me, tačiau mes esame taip pat ir progresyvus, mes esame didžiausias Europos parlamento komitetas, kuris e, dirba teisėkuros procese ir mes darome viską, kaip ir jūs paminėjote, kad, e, kad pasitarnautume e, mūsų piliečių sveikatai ir mūsų piliečių labui. Nes vis, kiekvienas turi tik vieną sveikatą, todėl tai yra tikrai didžiulis prioritetas, todėl manau, kad mes visi turime dirbti e, kartu ties tuo, kad pagerintume e, sveikatos paslaugas, sveikatos paslaugų kokybę, ypač dabar taupimo laikotarpiu. Dėkoju Jums tikrai, Jūsų pasisakymas padarė įspūdį. Ačiū. Somit, wir machen jetzt weiter. Hat jeder seine Abstimmkarte eingesteckt für die Ferien? Ar visi pasiruošėte savo balsavimo korteles atostogoms? Norėčiau visiems padėko, padėkoti ir palinkėti gerų atostogų. E, pasikraukite energijos ir, ir susitikime rugsėjo mėnesį, rūpiučio pabaigoje visi sveiki ir atšviežinę energiją.